Allora, buonasera a tutti. Innanzitutto saluto. Sveiki susirinkę į mūsų posėdį. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti biudžeto kontrolės komiteto pirmininką čia susirinkus, čia atvykusi, kaip žinia, Dabar pradedame bendrą abiejų komitetų posėdį. Na ir prieš balsavimą dabar du pranešėjai būtų pasisakys, Gres ir Teverinį. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėjau tik tai padėkoti visiems tiems, kurie padėjo man parengti šį dokumentą balsavimui. Noriu padėkoti tarnautojams, sekretariato, komiteto sekretariato nariams ir ypač norėčiau padėkoti poniai Grasel. Jos vaidmuo, kaip žinia, čia buvo pats svarbiausias. Ačiū visiems už puikų darbą. Na. Tiems, tie kolegos, kuriuos minėjo kolega Ravelinė, yra tikrai nuspelnė padėkos, o dabar dėl pakeitimų mano paties siūlytas. E, trečiame puslapyje esantis mano paties siūlytas pakeitimas, numeris 56, jis yra atsimtas. Na, netikėtai pavyko pranešėms įsklaidyti mano dviejonės, todėl man teko atsimti šį pakeitimą tam, kad nekiltų uh, kažkokių Kokios panevos, 56 pakeitimas atsintas. Ačiū. Jeigu daugiau komentarų nebus, tai žodis poniai Gresler. Dėl pirmojos konstitucijos dalies yra pranešė pirmas pakeitimas, mes jį taip pat atsimame, o vietoj to e, norėtume, kad būtų patvirtintas AFKO pirmas pakeitimas. Tai yra AFIT vienas nes tas jūsų siūlomas pakeitimas yra tikslesnis nei mūsiškis. Pone Greslė, nėra labai aišku, apie ką jūs čia tiksliai kalbate. Pirmasis. Pirmas pakeitimas dėl pirmos konstatuojamasis dalies, taigi AFIT pirmas pakeitimas dėl pranešėjo pirmo pakeitimo. retirado, es no, esto es eh, más rapporteur. Also, Amendment 1 finden Sie auf der Seite 6. Pirmasis pakeitimas yra šeštame puslapyje. Va bene. Abbiamo individuato. Prego, Leonore Gualtieri. Gerai, radome šį pakeitimą. Taigi 56 pakeitimas yra atseimamas ir dabar mūsų frakcija balsuos už 21 pakeitimą. Balsavimų sąrašas trečiasis puslapis. Kolega 56 pakeitimą atsijėmė, taigi dabar mes balsuosime už 21 pranešėjo pakeitimą. Tai ar dabar jau paskutinės minutės dėrybos dėrėjimaisi baigėsi, ar galime jau pradėti balsavimą? Pradėkime nuo dešimto žodinio pakeitimo. Balsavimą pradedame. Balsavimas baigiamas. Approvato 41 voti a favore, 9 contro. 41 už, 9 prieš, 1 susilaikęs, patvirtinta. 11 pakeitimas atsimtas, dabar 12 pakeitimas. Pradedame balsavimą. La votazione è chiusa. Balsavimą baigiame. Penkiasdešimt trys už, patvirtiname. Vienas prieš. Neturiu balsamo kortelės. Jeigu būtų neaiškus rezultatas, tai prašau priskaičiuoti um, mano balsą atskirai. Atsiprašau už nepatogumus. Pereikime prie 13 pakeitimo. Pradedame balsavimą. Ne, balsavimas dar neprasidėjo balsavimas, iš tikrųjų neturi prasmės, nes pakeitimo sakinys nėra pabaigtas. Dabar toliau pirmasis kompromisas. Ce l'hanno non c'è e questo. No, but, uh... L'emendamento 13, no? L'emendamento 13. No, cade se l'emendamento orale non è adottato. Io così ci ho in šis pakeitimas netenka prasmės, jeigu žodinis pakeitimas nėra patvirtintas. Jeigu nepatvirtintas, tai reiškia atkrenta. Reikia dabar balsuoti. Ir taip jau viskas sudėtinga. Na, tiesiuosi, kad Dievas apsaugos mane ateitie nuo tokių dokumentų rengimo. Ripetiamo emendamento 13, si aprono le votazioni. 13 pakeitimas balsuojame. Balsavimas baigtas. Priimta. 51 už, 8 prieš. Dabar perikime prie 50 pakeitimo, pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Šis pakeitimas atkrenta. Ah, più piano. Questo, questo ci Questi si votano invece. Ah, yes, yes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 Pereikime prie pirmojo kompromisinio pakeitimo. Balsavimą pradedame. Balsavimas baigtas. Priimta. 55 už 2 prieš. 14 pakeitimas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas pritarta 51 už, 9 prieš. 53 pakeitimas, pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 31 už 29 prieš. No, che dovete? No, no, a posto. Adesso l'altro eh, l'emendamento la successivo cade perché il 53. Kitas pakeitimas. Atkrenta, nes 53-ajam pritarėme. Taigi dabar pereikime prie antro ir septinto kompromisinių pasiūlymų. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. 57 už, vienas prieš, du susilaikė, patvirtinta. 19 pakeitimas. Plus žodinis, trečiasis žodinis pakeitimas. Social, socialdemokratų partija prašė balsuoti atskirai. Dabar dėl pirmosios dalies e, balsuojame, pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 59 už, 2 prieš. Antroji dalis dabar Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Kažkas vienu žmogumi per daug dabar iš EPP e frakcijos. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 31 už 30 prieš. Uh, cade questo. 55 eh, cade. cade. Cade l'emendamento, cioè il, non si vota l'emendamento 55. 55. Dėl jo nebalsuosime. Dabar pereikime prie e, DV komiteto pakeitimo. Balsavimą pradedame. Bet dėl trečiosios dalies buvo balsavimas atskirai prašytas. Na, atrodo, kad atsimta dalis. Aišku, supratau. Pone Krasė, prašyčiau nenešti čia panikos, nes ir taip viskas komplikuota. Atmesta 57 prieš 2 už. 20 pakeitimas ir ketvirtas žodinis, žodinis pakeitimas. Dabar balsuojame dėl jo. La votazione chiusa. Balsavimas baigtas. 59 už, 2 prieš patvirtinta. Dvyliktas pakeitimas. Atkrenta. Dabar perikime prie 21. -ojo. Balsuojame dėl 21. -ojo. Balsavimas baigtas. 52 už, 9 prieš, priimta. 56 pakeitimas atsimtas. Pereikime prie trečiojo kompromisinio pasiūlymo. Socialdemokratų frakcija prašo balsuoti dėl trijų atskirų, atskirų dalių. Dabar dėl pirmosios balsuojame dalies. Balsavimas baigtas. 58 už, vienas prieš, vienas susilaikęs patvirtinta. Antroji dalis dėl jos dabar balsuojame. Balsavimas baigtas. Dar vienu EPP frakcijos nariu per daug dabar balsavo. 34 už, 25 prieš, vienas susilaikė, patvirtinta. Dabar trečioji dalis balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 31 už 29 prieš 1 susilaikė. Dabar balsuome dėl 23 pakeitimo. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 36 už 24 prieš, vienas susilaikė. 24 pakeitimas, dabar balsavimą pradedame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 58. Balsuojame. Pradedamas balsavimas. 58 nebelieka. Okay. Wine? Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, genau. Ja, ja, ja, ja, es fällt weg, es fällt weg. Tikrai 58 atkrenta. Cade. Ok. Cade. Allora passiamo al comp... Taigi, atkrenta. Tokiu atveju pereikime prie ketvirtojo kompromiso. Vėlgi, dėl dviejų atskirtų dalių balsuosime. Pirma dalis dėl jos balsuojame. Balsavimas baigtas priimta. 59 už. Antroji dalis. Dabar balsavimą pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 31 prieš, 30 už, vienas susilaikė. 26. Adesso passiamo all'emendamento 26, eh, la votazione è aperta. 26 pakeitimas. Pradedame balsavimą. Kiek balsavo iš EPP frakcijos dėl ketvirto kompromiso antrosios dalies? Hm? Na, be kortelės, kaip aš supratau. Hm. Nes tai buvo vienas iš svarbiausių pakeitimų. Ok? Andiamo avanti, dai. Emendamento 26. Tęskime toliau. 26. Frakcijos vadovas dabar bando suprasti, ar tikrai balsuoja visi. Jeigu vienu metu vienu EPP nariu per daug, tai reiškia kažkuriuo metu tas asmuo iš pradžių bent jau nebalsavo. Na, galbūt kažkas buvo užmygęs, galbūt kažkas pramiegojo, kad ir kaip ten bebūtų, balsavimas baigtas. Nebent kažkas prisipažintų, kad nebalsavo. Na, tai tokiu atveju situacija kitokia būtų. Pone pirmininkė, jūs anksčiau informavau, kad neturiu balsavimo kortelės ir aš visą laiką čia sėdėjau, o prieš tai sakėte, kad vienas kolega turi atsisakyti e, savo balsų, nes buvo vienu kolegu per daug iš EPP ir taip ir atsitiko, kolega išėjo. Aš kiekvienas iki sėkiau balsavimą ir visada duodavau labai aišku ženklą, kaip aš balsavau. Todėl kolegės Gresler klausimas yra labai pagristas ir aš siūlau šį balsamą pakartoti che siccome se lei alza la mano non viene in... Na, labai gaila, bet čia tikrai problema kyla. Kai jūs keliate savo ranką, mes juk e, nežinome, ar čia vienu EPP nariu per daug ar per mažai elektroninio balsavimo suvestinėje matosi, kad vienu nariu per daug. Comunque mi facevano notare che comunque cade perché anche se c'è un voto in più cade lo stesso. Kad ir kaip ten bebūtų, net jeigu ir vienu žmogumi vienu balsu per daug, atkrenta šis pakeitimas. Vorrebbero due voti in più. Reikėtų bent dviejų balsų persvaros. Tiksliau, bent dviejų, dar dviejų balsų. Jeigu galėtume dabar perbalsuoti, tai būtų idealu, tačiau neįmanoma juk to būtų padaryti. Prašau nekalbėti visiems kartu dabar. 27 pakeitimas demokratija. Balsavimas baigtas. 35 už 26 prieš. Patvirtinta. 60 pakeitimas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Atmesta 26 už, 36 prieš. Deve komiteto dabar pakeitimas, balsavimas pradedamas, balsavimas baigtas. Atmesta 18 už 40 prieš 27 pakeitimas dabar pradedame balsavimą. Baigiamas, baigime balsavimą. Priimta 37 už 24 prieš. Toliau 28 pakeitimas. Pradedame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 55 už 61 pakeitimas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 29 pakeitimas. Balsuojame. Baigtas balsavimas. Patvirtinta. 30 pakeitimas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 36 užbalsavo. Dabar konstatuojamosios dalys, 31 konstatuojamoji dalis, pradedama balsavimą. Balsavimas baigtas. Atmesta. 58 prieš. Afet pakeitimas. Pradedama balsavimą. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 49 už. Pirmasis pakeitimas buvo atsimtas. Dabar penktasis kompromisas dėl antrosios konstatuojamosios dalies. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 33 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Atsiprašau, sako pirmininkas, šeštasis kompromisas dabar. Dėl jo balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Septintas kompromisinis pakeitimas. Pradedame balsavimą. Dėl jo buvo balsuota, tai dabar aštuntasis kompromisas. Otto. Kompromiso 8, la votazione aperta. Aštuntasis kompromisinis pakeitimas, balsavimas dabar pradedamas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Dabar žodinis Penktasis pakeitimas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Devintasis kompromisas. Balsuojame dėl jo dabar. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Dabar 39 pakeitimas. Balsavimas vyksta. Balsavimas baigtas. Vėl vienu EPP frakcijos noriu per daug tarp balsuojančių. Dabar turite kažką išmesti. Kokiegi rezultatai? Atmesta. 40 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Keturiasdešimt pirmas pakeitimas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Atmesta. 32 prieš 30 už. Šeštas pakeitimas. Pradedame balsavimą. Baigtas balsavimas. Patvirtinta. 42 pakeitimas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Atmesta. 43 pakeitimas. Balsuojame. Baigtas balsavimas. Taipogi atmesta. 44 balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Septintas pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Priimta. 45 dabar. Balsuojame. Baigtas balsavimas. Atmesta. 46 pakeitimas. Pradedame balsavimą. Baigtas balsavimas. Atmesta. AFKO penktasis pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Turime dabar dešimtą kompromisinį pasiūlymą. Balsuojame. Baigtas balsavimas. Priimta. Dabar Šeštas AFKO pakeitimas. Balsuojame. Baigtas balsavimas. Patvirtinta. Kitas atkrenta. Dabar devintas pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Pritarta. 49 pakeitimas. Balsuojame. Baigtas balsavimas. Atmesta. Quindi adesso procediamo alla votazione eh, finale. La votazione aperta. Dabar galutinis balsavimas. Balsuojame. Baigtas balsavimas priimta 59 už, 3 e, prieš, susilaikysiu nėra. Dabar balsuojame dėl pakeisto rezoliucijos pasiūlymo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Ok. Approvata con 53. Patvirtinta 53 už, 3 prieš. Susilaikiusių nėra. Oui, monsieur le président, merci. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti pranešėjus. Manau, kad dabar galime daryti išvadą, jog dabar pranešėjai gali susisiekti su komisija ir taryba ir taip pabandyti galbūt kompromiso pasiekti. Ačiū pirmininkė ir sėkmingo darbo dabar visiems. Se prendiamo posto continuiamo la riunione della Commissione. Grazie. Galbūt galėtumėte dabar susėsti į savo vietas, taip galėsime dirbti toliau. Allora, vi devo informare delle adozioni delle decisioni. Norėčiau Jūs informuoti apie sprendimus. Prašyčiau tylos. Okay. Bonsoir. Allora, vi devo informare delle decisioni prese alle riunioni dei coordinatori. Norėjau jūs informuoti apie sprendimus, kurie buvo priimti rugsėjo 7 dieną koordinatorių posėdėje Strasbūrė dėl pranešėjų skirimo procedūros. Dabar kokiegi pranešėjai buvo paskirti ponas Voganas nuo socialdemokratų partijos. 5000-2010, ponas Voj dėl struktūrinių projektų ir dėl uh, vandens projektų, ponas Mėjo, ponas Kalfin nuo socialdemokratų, kitas specialusis projektas, ponė Kestinger EPP, taipogi specialui pranešimą rengs. Dabar dėl uh, es finansinių interesų apsaugos ir kovos su sukčiavimu koordinatoriai priėmė sprendimą renkti inicia... nuomonę savo, pranešimą savo iniciatyvą. Aišku, visa tai priklauso nuo komitetų pirmininkų sutarimo. Pirmininkė pratesant jūsų mintį, noriu pasakyti, kad koordinatorių posėdėje mes aptarėme 2009 metų komisijos biudžeto vykdymo patvirtinimo tvarkaraštį. Pone Greslė pasakė, kad be komisijos nario Andoro Čiološo, kuris atsakingas už. Ir komisarą, kuris atsakingas už saugumą dar aš siūlyčiau vystimosi komisarą Piebalką įtraukti. Taigi komisaro Piebalko pavardę dar turėtume įtraukti į mūsų e, pageidaujamų susitikti komisarų sąrašą. Gruodžio mėnesį, ponė Greslė, norėjau atkreipti kolegų dėmesį už tai, kad jūs taip pat e, diskutavote, tiksliau balsavote už EDF biudžetą, taigi turėtume daugiau dėmesio šiam klausimui skirti. Pirmininkas sutinku. Įni 2009 metų biudžeto vykdymo patvirtinimas, taip pat e, agentūrų biudžetas 2009 metų vykdymo patvirtinimas koordinatoriai pritarė EPP pasiūlymui parengti pranešimą savo iniciatyvą dėl teisės saugos kovos su sukčiavimu ir kitų sektorių pagalbinio e, biudžeto lėšų panaudojimui pasirengiant narystį. E, vietoj e, atskiro pranešimo dėl Olafo veiklos pirmininkui Būzekui bus e, siunčiamas atskiras raštas ir kopija komisarui. Du 2011 metams buvo patvirtintas kelionių kalendorius ir rezoliucijų. Italijoje vyks, Italija vyks kelionė šių metų pabaigoje, tai yra delegacijų kelionės. Taip pat 2009 metais vyks diskusija dėl komisijos komunikato siekiant užtikrinti atitinkamą patikros pusiausvyrą, nustatant klaidas dėl Olafo buvo pritarta pasiūlymui parengti specialų pranešimą dėl katastrofų arba gaivalinių nelaimių fondo lėšų naudojimo. Grįžtam prie šios dienos posėdžio. E, tiksliau, koordinatorių posėdžio, kuris vyko šiandien ryte. Mes aptarėme delegacijų keliones ir e, klausimus 2011 metais. Vyks trys delegacijų kelionės 2011 metais. Pradėsime e, nuo balandžio mėnesio vyksime į Vengriją, Kosovo, Makedoniją ir Prancūziją. Ir kaip jau minėjau, 11, tiksliau 12 metų pradžioje vyks e, mūsų komiteto delegacija į Italiją. 11 metais vyks keturi klausimai dėl auditorumų reformų ir santykių e, su institucijomis, dėl ES lėšų gražinimo mechanizmo gerinimo klausimas dėl 2008 metų biudžeto vykdymo patvirtinimo, dėl agentūrų ir dėl Europinių fondų lėšų panaudojimo veiksmingumo. Iš, apie išlaidas e, susijusias su projektais atsinaujinančio energijos šaltinių srityje ir dar vienas klausimas vyks dėl personalo ir ES tarnautojų statuto bei dėl dėl informatorių, kalbant apie Olafą, buvo siūloma vadovautis tą pačią procedūrą, kuri buvo pritaikyta 2005 metais. Šiandien per bendrą dviejų komitetų metų posėdį balsuojant e, buvo suteikti įgaliojimai koordinatoriams Avelinė ir Greslė dalyvauti darybose su taryba dėl e, norimų pasiekti pakeitimų, mes sieksime, kuriuos sieksime patvirtinti per pirmąjį svarstymą. 2009 metų biudžeto vykdymo patvirtinimo tvarkaraštis e, koordinatoriai pritarė pranešė įtalos pateiktam tvarkaraščiui. E, generalinis sekretorius dalyvaus koordinatorių posėdėje spalio 25-26 dienomis, ten bus toliau aptariamas biudžeto vykdymo patvirtinimas ir dar vėlesnis posėdis vyks 2011 m. sausio 13 d. Dėl Afganistano mes išsprendėme konfliktą su užsienio reikalų komitetu, koordinatoriai nusprendė susitaikyti su tuo, kad vystimosi komitetas pateiktų savo nuomonę svarstamų klausimų dėl viešnagės Italijoje, kuri vyks spalio 26-28 dienomis. Buvo ši kelionė patvirtinta. Taip pat uh, tyrimosios žurnalistikos biuras, jo atstovai turėtų dalyvauti mūsų delegacijos viešnagės Italijoje metu dėl OLAFO kontrolės komiteto. Buvo pasiūlyta palaukti, kol e, baigsis teisėkuros procesas, parlamentas jau yra įteikęs, tiksliau pateikęs savo pasiūlymus pirmam svarstymui. buvo paskelbta, kad ponas Bal e, pensijų fondo tarybos, tiksliau valdybos pirmininkas dalyvaus per kitą mūsų komiteto posėdį. Dabar teskime mūsų posėdį 22 punktas. E, specialusis Europos Sąjungos rūmų specialioje ataskaita numeris 15 2009, jo tema Jungtinių tautų organizacijų teikiama ES pagalbos sprendimų prieimimas ir priežiūra pranešė šio klausimu ir ponė Grėslė, jai suteikiamas žodis Dėkoju, ponai Primkin, norėčiau padėkoti ponui Finksonai bei auditorumams bei biudžeto kontrolės komiteto sekretariatui. Tiesą sakant, nors jau tuo metu su Hel Albertu Bešu, buvusiu biudžeto komiteto pirmininku, e, daug padirbėjome ties šiuo pranešimu, lankėmės ir New York'e ir aptarėme šį klausimą ir su jungtinėm tautom. Taigi, tiesą sakant, jau daug kas buvo padirbėta ir bandžiau atsižvelgti į mūsų kelionės rezultatus, o taip pat ir komisijos ataskaitą bei auditorumo ataskaitas ir visą tai traukti į rengiamą pranešimą. Nes tiesą sakant, tai, kas mums met atrodė, tai dar kartą patvirtina ir auditorumai. Tai yra, kad mes tik galėjome susipažinti su dalimi fondų dalies fondų panaudojimu, tai sužinojome ir New York'e. Ir tiesą sakant, mums sudėtinga suvokti, kas iš tikrųjų e, nutinka su mūsų liš, lišomis, kur jos patenka. Mes iš įvairių jungtinių tautų agentūrų gavome įvairių gražių le, leidinių. Bet jūs žinote, pas mus yra atskaitomybės prievalė ir komisija turi atsiskaityti mums. E, yra e, atsiskaitama, yra atskaitomybė ir ta mūsų atskaitomybė ir turima sistema tikrai netitinka jungtinių tautų. Ar tai, ką jie ten daro, netitinka mūsų praktikos. Todėl aš savo leidžiu e, padaryti keletą rekomendacijų, kurie bus įtraukti į biudžeto tvarkos trienalį. Tai yra, kad reikia labai aiškių taisyklių tiems fondams, į kuriuos įmoka keli donorai. Ir komisija turi galimybę pasinaudoti tokiamis taisyklėmis, tačiau to nedaro. Pavyzdžiui, Kosovo atveju um, ES yra vienas iš didelių donorų, yra fondas ir aš manau, kad reikėtų taikyti atitinkamas, galbūt supaprastintas taisyklės tam fondui, iš kurio teikiama pagalba Kosovai. Na, galbūt. Um, kadangi auditorumai neišsakė savo rekomendacijų, tai konkrečiai kreipiuosi auditorumus ir prašau pasidalintis jų patirtimi. Na ir jeigu nebus daromas rimtos reformos jungtinėse tautose, tai reikėtų pagalvoti, ar mes apskritai turėtume dalyvauti jungtinių tautų vykdomose projektuose. Nes kai aš pasižiūrėjau jų atskaitomybės sistemą, jų auditus, tai tikrai verčia labai susirūpinti. Pavyzdžiui, dar sėki paminėsiu Kosovą kaip pavyzdį. E, Vyko misija pavadinama ITF ir. Ir buvo vykdomas jungtinių tautų vidinis auditas dėl, Kosovo, pa, dėl lėšų panaudotų Kosove. Na ir buvo e, įsteigta atitinkama tyrimo komisija ir Wikileaks tinklapyje yra pateikiama informacija, dokumentacija, juos beje turi savo biure ir jeigu mes pasižiūrėsime e, E, ką valstybės narės jungtinių tautų biudžeto komitete iš to padarė, tai tikrai verčia susirūpinti. Jie tiesiog atsižvelgia į tas ataskaitas ir Tiesą sakant, tose sukčiavimo atvejose dalyvavo ir jungtinių tautų darbuotojai, bet nesiekė jokie veiksmai po to, kai buvo nustatyti tie sukčiavimo atvejai. Ir tikrai būtų labai negražių atvejų, kaip pavyzdžiui, e, priekabiavimas prie moterų darbuotojų. Kosova yra musulmoniška šalis Na ir jungtinių tautų e, tarnybų e, darbuotojos tam, kad gautų darbą, jos yra priverstos e, lytiškai santykiauti su kažkuo tai. Ir po to tiesiog apie tai sužinoma ir jungtinių tautų kompetitingame organe. Tai tiesiog primama domėn, susipažįstama su dokumentais ir viskas padedama į archyvus. Tai, tai čia reikėtų barik ant barikadų lipti už tai. Niekada negalė, būčiau galėjusi įsivaizduoti, kad čia bus elgiamasi taip um, neatsakingai, šaltai ir nieko nebus daroma. Taigi, na, panaša Cimakakis e, dalyvavo pokalbėse su jungtinių tautų um, atstovais ir kai aš kiekvienas iki primenu šios dalykus, tai matau, kad e, niekam neįdomu. Taigi kyla klausimas, ką daro jungtinės tautos, kiek kokiu mastu bus vykdomos jungtinių tautų reformos ir kiek mes galime toleruoti tai, kas ten vyksta. Na ir kadangi generalinis direktorius Rišelis šiandieną yra pas mus, tai būtų gerai būtų apie tai kalbama. Šiandien ir koordinatorių posėdė apie tai kalbėjau. Pavyzdžiui, kai girdžiu, kad, e, jungtinė, kad Europos Sąjungai bus suteiktas stebėtojo vaidmuo ir pavyzdžiui, jeigu E, jeigu e, jungtinių tautų asamblėje e, nubalsuojame prieš tų šalių iš AKR interesus, kurias mes remiame, tai tikrai netoleruotina. Taigi lėšos jungtinėms tautoms turėtų būti matomas plačesnėme kontekste. Na, aišku, turime būti dėkingi jungtinėms tautoms, kad jie turi savo darbuotojus atstovybės įvairiose šalyse, pavyzdžiui, Palestinoje, kur jie panaudoja mūsų lėšas tvarko jas, tačiau turėtume klausti jungtinių tautų, ar buvo padaryta pažangos, pavyzdžiui, suteikėt galimybę susipažinti su jungtinių tautų dokumentais, nes, pavyzdžiui, komisija tokios galimybės neturi, bet mums yra svarbu žinoti, kas atsitinka su mūsų pinigais. Na ir pavyzdžiui, jeigu pažvelgtume į 2009 metų e, dokumentus ir ataskaitas, tai ten pasigendu damdama rezervų. Na, šios diskusijos vyksta jau daugia metų ir tikriausiai bijau, kad rezultatai bus tie patys. Na, kai kalbame apie biudžeto tvarką, aš manau, kad apie šios klausimus reikėtų labai tinkamai padiskutuoti ir norėčiau sužinoti, kokiu pakeitimu ketina siūlyti audito rūmai ir komisija tam, kad būtų um, atitaisyta ši ne, net, netvarkinga situacija. Now. Okay. Ačiū. Kur turi gunti, nu? Okay. Audito rūmų atstovas gal norės dabar pasisakyti. Prieš pervedamą žodį ponagė ir norėčiau išklausyti Karelo Pinksteno iš audito rūmų. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, leiskite man pasinaudoti progą ir pasveikinti jūsų pranešėją, poną Gresel. Labai susidomėję, aš kartu su visa savo komanda skaitėme šį darbinį dokumentą. Ponios Gresel darbinis dokumentas puikiai surezumuoja e, audito rūmų išvadas apie tas lėšas, kurios yra naudojamos jungtinėse tautose. Taigi noriu pasveikinti ponę Gresel, ji atliko labai puikų darbą, kritišką požiūrį panaudojo, kaip kad ir turi elgtis e, parlamento nariai. Tačiau lygiai taip pat manau, kad jos darbas čia tikrai yra pagirtinas. Puikiai suprantu, kodėl jį kritiškai žiūri į jungtinės tautas. Nežinau, ar jums tai jau sakiau, bet kaip ir jūs, galbūt netgi anksčiau negu kad jūs, mes taip pat lankėmės New York'e. kartu su tuometiniu savo kabineto vadovu ir dabartiniu e, direktoriumi ryšiams su trečiosiam šalimis, panu Fradiūru, lankėmės New York'e. Reikėtų galbūt reikėtų galbūt su tam tikru supratimu, e, supratingumu pasižiūrėti į tai, tačiau galiu pasakyti, kad mes kaip audito rūmų atstovai lygiai tokias pačias reakcijas patyrėme kaip ir kad jūs, parlamentarė. Aš puikiai suprantu, ką jūs sakote. Jeigu leisite, pirmininkė, norėčiau trumpai, e, labai trumpai pristatyti dokumentą. Kaip jau ir sakiau, ponia Greslė, ponia Greslė atliko puikų darbą. Ir tikiuosi, kad visi čia esantis e, parlamentarai susipažino su audito rūmų dokumentu bei panos Greslė parengtų dokumentu. Taigi labai trumpai kalbėsiu. Na bet e, prieš trumpai pristatydamas audito rūmų dokumentą turiu pasakyti, jog šiame dokumente yra pirmoji audito dalis pateikiama. Čia bandom atsakyti į du konkrečius klausimus, iš karto juos ir įvardysiu. Šiuo metu kaip tik baiginėjame antrąjį auditą jung, dėl jungtinių tautų. Galiu pasakyti, kad preliminarius diskusijos mūsų rūmose praėjusią savaitę vyko, diskusijos bus dar tęsiamos. Taigi rengiamas šiuo metu rengiama antroji ataskaita ir turėtų būti jau parengta už poros, galbūt trijų mėnesių. Tai čia jau būtų Europos audito rūmose toks darbas daromas. Taip pat e, turiu pasakyti, kad e, jūs, ponė Greslė, savo dokumente minite Kosovą. audito rūmų ataskaitoje. Mes čia Kosovo konkrečiai neminime. Tačiau galiu ir jums pasakyti ir norėčiau taip pat informuoti e, šio komiteto narius, jog e, kiekvienais metais e, atliekame parengiamą į darbą kitų metų temai parengti. Kitų metų tema kaip tik ir bus Kosovas, taigi kitais metais bus atliekamas Kosovo klausimo auditas nes mes žinome, kad šio komiteto parlamento nariai yra tuo suinteresuoti. Dabar dėl finansinio reglamento. Šiuo metu kaip tik vyksta diskusijos Europos audito rūmose, kol kas negaliu jums pateikti jokių konkrečių detalių, galiu tik tai pasakyti, kad šiuo metu apie tai kalbama, kalbame. Jeigu man leisite, tai dabar iš karto norėčiau perėti prie paties audito. Taigi Du klausimus čia išsikėlėme. Pirmiausia, kai komisija nusprendžia dirbti su jungtinėmis tautomis, ar prieš tai yra šis sprendimas apmastomas, ar yra kriterijai kažkokie tai pasverimi, ar pasveriami yra privalumai ir trūkumai, atsižvelgiant į greitį, kokybę galimybė konkrečiai dalyvauti darbe. Taigi jeigu komisija dirba su jungtinėmis tautomis, tai be abejo yra tiek trūkumų, tiek privalumų tokio darbo. Ir dabar mums kilo klausimas, ar komisija tai daro? Atsakymas būtų ne. Taigi atrodo, kad privalumai ir trūkumai nėra pasveriami komisijai, dirbant su jungtinėmis tautomis, to nėra daroma, nors taip reikėtų elgtis dėl teisinių ir strateginių priežasčių. Dabar kitas klausimas, kurį kėlėme dėl monitoringo stebėsenos. Ar dabar stebėsenos susitarimai yra pakankamai informatyvus tam, kad e, pasižiūrėtume, ar tikslai yra pasiekti ir ar pakankamai tai mus informuoja apie finansinės procedūras. Atsakymas čia vėlgi būtų ne. First, uh, um... Prie pirmojo klausimo grįžkime. Audito rūmai daro išvadą, kad komisija paprastai tariant, nesinaudoja praktiniais kriterijais priimdamas sprendimus ar bendradarbiauti ar ne su jungtinėmis tautomis. Audito rūmų ataskaitoje aiškiai matoma, kad prieš priimdamą sprendimą dirbti kartu su jungtinėmis tautomis arba tam tikromis jungtinių tautų uh, organizacijos struktūromis nebuvo svarstomas, svarstoma privalumų ir trūkumų tarpusavio santykių galimybė. Auditorumai daro išvadą, kad toks požiūris galėtų būti veiksmingesnis. Kitaip tariant, kaip minėjo ponė grėslė. Čia turime galimybę surenkti rimtą ir blaivę politinę diskusiją. Jeigu komisija dirba kartu su jungtinėmis tautomis, tai turi parodyti, kad pasirinktas bendradarbiavimo būdas yra pats geriausias. Grįžkime dabar prie antrojo klausimo. Junktinių tautų teikiamos pagalbos e, stebėsenos sistemos buvo nepakankamos ir e, esama tam tikro skirtumo tarp e, Europos teikiamos pagalbos ir ECO generalinio direktorato teikiamos pagalbos. Apie tai minima ataskaita. Pirmiausiai komisija turi atlikti atskirų ramščių analizę remdamasi finansų reglamentu, e, patikrinus sąskaitas, viešųjų pirkimų dokumentus, visa tai yra padaryta. Taip pat komisija e, atlieka patikrinimo misijas, remiasi jungtinių tautų atitinkomis ataskaitomis, tačiau auditorumai nustatė, kad komisijai dar nepavyko gauti pakankamai informacijos iš šių jungtinių tautų ataskaitų. Kitas klausimas šiame kontekste kyla, ar jungtinių tautų ataskaitos yra papildoma informacija rengiant komisijos ataskaitas. Atsakymas yra neigiamas, taip nėra. Jeigu grįžtume prie jungtinių tautų ataskaitų, kalbant bendrai, būtų galima pasakyti, kad juose neužsimenama e, apie svarbiausias problemas, jos teikiamos dažnai per vėlai ir e, juose nėra pateikiama pakankamai informacijos apie įgyvendinamus projektus, jų apimtis, taigi e, analizuojant ir vykdant jungtinių tautų projektų gyvenimo stebėsiną galima nemažai kritikos žodžių išsakyti. Kalbant apie išorės auditorius, kurie turėtų arba turėjo tikrinti komisijos biudžeto išlaidas ir e, komisija turi savo vidaus audito struktūras, kurias mano veikiančias deramai, tačiau Europos audito rūmai susidūrė su sunkumais vykdydami atitinkamas patikras atskirų jungtinių tautų organizacinių struktūrų. Ir tos problemos nėra išspręstos, tęsiasi toliau, taigi čia turime dar nemažai ką aptarti. Pabaigai norėčiau trumpai paminėti kelias rekomendacijas, kurias audito rūmai e, pateikė ketvirtajame pranešimo skyriuje. Siūlo, kad komisija gyvendintų plačios apimties gairės. Aš minėjau praktinius kriterijus, galbūt taip galima būtų tas gairės paprasčiau pavadinti tam, kad būtų sukurta tvirta sprendimų prieimimo sistema. Kalbant apie stebėsiną, komisija privalo užtikrinti, kad jungtinių tautų ataskaitose būtų informacija apie rezultatus ir poveikį. Ir taip pat privalo komisija užtikrinti visą papildomą informaciją ir jos teikimą. Taip pat e, komisija privalo užtikrinti remdamas jungtinių tautų audito veikla, kad būtų išsprendžiamos visos problemos susijusios su galimybė naudotis informacija, nes tai vis dar lieka pagrindinė problema. Galbūt ji yra susijusi su jungtiese tautose vyraujančia atmosfera arba mentalitetu, tačiau taip pat e, galbūt būtų galima išvelgti ir tam tikro nederamo požiūrio iš šios klausimus galimybę. Galiausiai teismas paragino komisiją apsvarstyti kitas galimybės bendradarbiauti su jungtinėmis tautomis, siekiant geresnio rezultato ir daugiau dėmesio skiriant e, geresnio rezultato paaiškoms. Dar norėčiau grįžti prie to, ką minėjo ponė Greslė. Ar komisija bei e, jungtinės tautos ES tęs bendradarbiavimą ir kokiais būdais? Aš manau, tiksliau, ar turėtų tęsti tą bendradarbiavimą. Manau, kad e, audito rūmų ataskaitoje mes e, privalome paminėti visas jungtinių tautų struktūras, jų pavadinimus, tačiau jeigu atidžiai išstudijuotumėte auditorumų pranešimą, tai pastebėtumėte, ir tą aš sakiau savo kalbos pradžioje, šiek tiek paslėptai, kad audito rūmai labai kritiškai nusiteikia dabartinio bendradarbiavimo tarp komisijos ir jungtinių tautų modelio atžvilgių nes labai nemažai lėtų, lėšų yra iššvaistoma paprasčiausiai jungtinių tautų kanalais, taigi yra nemažai galimybių ir ne, nemažas poreikis e, aptarti tam tikrus klausimus ir tą reiktų padaryti tarp jungtinių tautų komisijos ir auditorumų. Ačiū uždėmesi. Dėkuoju, ponas Gairis. Pone pirmininkė, na, po labai tiesių auditorumo atstovo žodžių, tai tiesiog aš atsisakau savo pasisakymą ir siūlau iš karto suteikti žodį komisijos atstovui. Dėkoju, sako komisija, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, atrodo, kad kai kalbame apie jungtinės tautas, tai tarsi visi e, žavisi ataskaitomis. Mes e, žavėjomės 2009 metų auditorumo ataskaitą, taip pat e, tai, kaip dirbo ponė Greslė pranešė ir ką jį pasiekė. Na ir manau, kad nustatyti dalykai yra labai svarbus ir iš karto po to ėmėmės veiksmų. Na, mes iš karto, nelaukdami šio posėdžio, ėmėmės veiksmų. Na ir apie tai tu pakalbėsiu, tačiau prieš tai norėčiau šiek tiek nušviesti visą kontekstą. Na, mums tenka susidurti su labai sudėtingu politiniu ir biurokratiniu mechanizmu ir yra tiesiog jungtinių, yra New Yorko realijos ir Briuselio realijos. Nenoriu nieko kaltinti, tačiau kartais yra e, kai kurių veikėjų veiksmuose netitikties. Ir juos sunku derinti. Valstybių narių atstovus esu girdėjus E, girdėjęs, kad negalima pasitikėti jungtinių tautų atskaitos, e, apskaitos sistemomis, tik vykite į New Yorką, pasižiūrėkite ir pasi, pažiūrėkite, kad ten vyksta. O New York'e esu girdėjęs, kad nebūtina kreipti dėmesį šią ataskaitą, kad New York'e jungtinės tautos turi savo apskaitos sistemas, jo pasitikima jomis ir tikrai jokiais būdais nebus taikomos kitos sistemos. Taigi egzistuoja du taisyklių rinkiniai ir juos sunku derinti. Na ir mes turime savo apskaitos taisyklės, kurios remiasi Briuselio realijomis. Tačiau Briuselio realijų mes negalime primesti New Yorkui, nes ten yra savos realijos ir savos taisyklės, taigi mums tiesiog būtina bendradarbiauti. Na, yra gerų priežasčių, dėl kurių reikėtų siekti bendradarbiavimo pasaulinį lygių, pavyzdžiui, jungtinių tautų kontekste. Nes tai neretai yra. Uh, e, pasitikėjimo fondai, į kuriuos moka keletas donorų ir Ir dažnai sprendimus primama ne darbiniu lygiu, o e, aukščiausių lygių. Ir tarkim, aukščiausių lygių neretai e, nusprendžiama sukurti fondai, kuri bus e, mokama iš kelių donorų, tačiau, kai tas priima, toks sprendimas priimamas, reikia mums ir patiems imtis veiksmų. Aišku, galime kalbėti apie tai jungtinių tautų kontekste, o manau, kad mūsų įgaliojimai yra tokie stiprus, kad galime bendradarbiauti ir diskutuoti su jungtinėmis tautomis ir išdėsti mūsų poziciją. Na ir tai aišku padėjo uh, jungtinėms tautoms įgyvendinti vien, kai kuriais atvejais vienos jungti, vienų jungtinių tautų organizacijos koncepciją, kaip pas mus, kad yra viena jungtinė Europos Sąjunga, nes jungtinėse tautose yra daugybė uh, E, organizacijų, tarnybų. Na, o dabar dėl krizės e, yra gan sudėtinga ir e, po konfliktų yra teikiami mandatai ir, na, kaip ten būtų su jungtinėmis tautomis, reikia bendradarbiauti. Ir mes prisidedame prie plataus masto iniciatyvų gyvendinimo, mes tai galime daryti e, tiek finansiškai, tiek dalyvaudami valdymo struktūrose. Ir aš manau, kad tokiu būdu stiprinama ES pozicija ir matomumas. Tačiau tai nereiškia, kad mes esame viskuo patenkinti. Taip, jungtinių tautų kontekste bendradarbiavimas jungtinius apimis egzistuoja sisteminių klaidų. Tačiau mes jau bendradarbiavame ketveris metus ir iš abiejų pusių bandoma gerinti situaciją. Per metus vyksta ne vienas susitikimas ir mes deriname darbo tvarkės dokumentus ir siekime tokiu būdu pasiekti konkrečių rezultatų. Tik tais keletas pavyzdžių kurie iliustruoja šį bendradarbiavimą. Pavyzdžiui, kai kalba eina apie Europos apie matomumą. Tai mes dabar turime e, bendras gairias ir kontroliuojame jų gyvendinimą. Tai jeigu ES pinigai panaudomi, tai yra instrukcijų, kurios užtikrina, kad visi žinotų, kad šiuo atveju buvo panaudoti ES lėšų pinigai taip pat e, bandome nustatyti taisyklės, pagal kurias e, jungtinės tautos teiks finansinės ataskaitas ir mes nuolat peržiūrėsime uh, santykius, kontaktus su jungtinės tautomis ir griežtinsime taisyklės, pagal kurias jungtinės tautos teikia finansinės ataskaitas. Ir prieš teikdami finansinę pagalbą mes kiekvienas iki patikrinama finansinės kontrolės mechanizmus. Yra keletas pagrindinių aš priežasčių, kuriomis grindžiamas ES e, finansavimo taisyklės ir mes rūpinamės, kad tos taisyklės galiotų ir nuolat tikriname, kaip tai daroma. Na, mes turime teisę atlikti patikras, įskaitant vietoje, bandant išsiaiškinti, kad lėšas buvo panaudotas sutinkamai su taisyklėmis. Ir 2008 metų e, balandžio mėnesį mes sutarėme dėl verifikavimo priemonių derinimo. Na, žinau, kad yra problemų gaunant informaciją, gaunant prieigą, na, tai tikrai apgailestautina. Ir mes ne vienas iki tai aptarėme su jungtinių tautų e, sistema sistemos operatoriais. Na, tai sudėtingos sistemos yra nu, siunčiamas taisyklės darbuotėms vietoje ir neretai tos taisyklės atsidarė stalčiuje, tiesą sakant, jų neperskaičius. Ir todėl tie žmonės neretai suvokia, kad, nesuvokia, kad tos taisyklės yra labai svarbios. Na, jeigu mes laiku gautume informacijos, pavyzdžiui, iš auditorumo mes galėtume um, uh, um, kreiptis iš karto jungtinės tautas New York ir gauti atsakymą. Aišku, tai nėra idealu, bet e, padėtis gerėja. Na, kaip, kart, kaip ką tik nurodė auditorumų atstovas praeitėje, e, pasiūlomas pradėti projektus, ne visuomet buvo išsakytos rekomendacijos tame kontekste bendradarbiauti su jungtinėmis tautomis. Pavyzdžiui, aš turiu iš birželio mėnesio e, rekomendacijų, kad, jeigu, kad nebus siūlomas ir aptariamas finansavimo projektas, jeigu nebus e, argumentų grindžiančių poreikį bendradarbiauti su konkrečia tarptautinė organizacija. Na, iš jungtinių tautų šių metų met, metinio susitikimo metu E, gavome patikinimų iš jungtinių tautų, kad mes gausime jų metinės ataskaitos galutinės rezultatus. Tai sudėtinga e, jungtinėms tautoms e, dėl jų sudėtingos narysės sistemas, tačiau mes gavome jungtinių tautų pažadą, juolab, kad šis pažadas buvo duotas tik Liepos, mė... Birželio mėnesį ir tikimės, kad gausimės, gausimės iš jungtinių tautų vidaus audito ataskaitą. Na ir mes taip pat aptarsime nuo savos iniciatyvos pranešimus ir viską tikrinsime. Taip pat bus įsteigti tinklapiai skirti pasitikimo fondams uh, Iranui ir Afganistanui. Ir bus nušvista situacija. Taigi mes tikimės, kad gausime pilnas ataskaitas iš jungtinių tų apie išorės pagalbos valdymą. Taigi žinome, kad be kitako ir Europos mokesčių mokėtojų e, sumetimais išsiaiškinti visas detalės tačiau neretai politinis kontekstas neleidžia žengti didelių žingsnių prieki, tačiau kasmet mes e, vis toliau pažengėme tą linkmę, kuri mums rūpina ir galiausiai dėl Kosovo. Manau, tenka pripažinti, kad šiuo konkrečiu atveju na, tos e, struktūros buvo labai sudėtingos ir todėl buvo labai nesudė, nelengva nustatyti netitikimus, juolab, kad e, keitėsi ten veikiančių institucijų struktūros, keitėsi, keitėsi veikėjai, tačiau tai nereiškia, kad reikia atsisakyti klausimą, kaip mums reikėtų organizuoti bendradarbiavimą tarptautiniu lygiu su tarptautinis organizacijomis. Na ir taip aš pasakytume konkrečiai apie jungtinių tautų misiją, ko Kosovo, jo kad e, buvo laiko mažai. 2003 metais jungtinės tautas Olaf ir e, bendra tyrimų komanda e, atliko tyrimą, be kita ko e, buvo jungtinių tautų atstovas Kosove, kuris buvo e, atsakingas už tai, kad būtų ištirtas netitikimai Kosove, konkrečiai Pristinas oro uoste. Na, ir tiesą sakant, mm, daug kas vyko pagal mūsų teisės aktus ir mes kreitėmės į OLAF dėl dviejų konkrečių atvejų. Komisija palaikė tamprius lyšius tiek su ES liks, tiek ir su uh, mūsų atstovais Kosove, bandant išsiaiškinti, kas bus daroma toliau. Ir uh, OLAF nurodė, kad uh, anksčiau užbaigtos e, IT bylas dabar aiškinamasi su e, Kosovo valdžios institucijomis ir nebus neištirtų bylų dėl e, atsakomybės perim, perdavimo um, Kosovo valdžios institucijoms. Aš tikiuosi, kad aš sureagavau į visus jūsų pastabas bei keltus klausimus. Vielen Dank. Es bildet doch immer weiter, mit der Kommission zu sprechen. Darf ich zu. Norėčiau grįžti prie Kosovo istorijos ir užduoti keletą klausimų. Mano paskutinis klausimas raštu komisijos tarnyboms ir susijęs su EULEX misija. Jeigu suprantu, tai visi dokumentai yra archivuoti su šia misija susiję. Politikoje archyvai vaidina svarbu vaidmenį, e, tačiau mūsų dokumentai ir mūsų draugai e, raktas į sėkmę, tačiau yra galimybė jais naudotis. Tai reiškia, kad e, nieko Jeigu teisingai supratau, tai dėl tų bylų, kurias tyrė ITF, mes galime būti ramus, ar teisingai supratau. Ačiū, sako pirmininkas, ponui G ir suteikimas žodis. Ką tik gavau pranešimą, kad biudžeto komitete trūksta mano balso, todėl turiu vykti balsuoti ir negaliu laukti jūsų reakcijų, tačiau mano padėjėjas toliau dėka šiame komitete ir jisai labai stropiai konspektuos diskusijų eigą, norėdamas apibendrinti komisijos e, atstovo pasisakymą, tai galiu daryti išvadą, kad pritarė komisija daugumai auditorumų išvadų. Atkreipia mūsų dėmesį į tai, kad New York'e veikia kiti įstatymai ir tai yra kitas pasaulis, reikia į tai atsižvelgti. Tačiau komisija pritarė didžiai dalį išreikštų uh, nuogastavimų, taip pat ir ponios Greslės daugumai teiginių, išskyrus galbūt tuos, kurie susijęs su Kosovu. Galiu pripažinti ir tą darau, kad e, tose sritise, dėl kurių buvote daugiausiai kritikuojami, darote pažangą. Ir mes privalome užtikrinti, kad Europos mokesčių mokėtojų pinigai, kurie yra panaudojami per jungtinių tautų agentūras, privalo būti panaudojami skaidriai ir čia mūsų nuomonės sutampa. Jeigu jūs teisingai supratau, tai būčiau dėkingas už informaciją apie tai, kokiuose srityse ir, kokie, ir kokiais klausimais e, turėtume paskatinti e, tam tikromis biudžetimis priemonėmis jungtinės tautas su mumis e, glaudžiau bendradarbiauti, nes mes turime galimybę susijęti tam tikrų lėšų skirimą su tam tikrų sąlygų laikymusi, jeigu tai padėtų New Yorko pasauliui e, labiau grįžti į realybę ir e, labiau derinti savo veiksmus su Briuseliu, tai galėtume pabandyti taip pasielgti ir būčiau dėkingas už atitinkamą informaciją biudžeto komiteto nariams apie tai, kokiais e, kokiamis priemonėmis mes galėtume šiek tiek pabandyti pajudinti arba nukreipti New Yorko biurokratus į vieną ar kitą pusę. Pirmkas, ačiū dabar žodis teikiamas komisijos atstovui apibendrinti. Ačiū labai. Ponios Greslės teiginiai apie EULEX padėtį yra iškai teisingi, neturiu daugiau ko pridurti. Mes atsižvelgsime į pono Gairio pasiūlymus e, ir vyksime su jais į New Yorką. Biudžeto lėšos jų panaudojimas visą laiką yra aptariamas e, daugelį institucijų ir dėrybose dalyvauja daug žmonių, tačiau mes visą laiką turime bendrą vaizdą ir todėl pareikšime, čia išgirstus nuogastavimus atitinkamoms jungtinių tautų tarnyboms. Baigime svarstyti šį darbo atvarkės punktą. Uh, uh, Pabaigai dabar turime viešuosius klausimus dėl bendrijos finansinių interesų apsaugos. Kaip žinia, šis klausimas vis dar yra įstrigęs taryboje. Deutsche.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 No, perché... Allora, possiamo cominciare. Abbiamo adesso il... Galime pradėti darbą. 23 klausimas. Klausimas dėl ES finansinių interesų apsaugos. Šis klausimas yra įstrigęs taryboje. Dabar yra puikia proga apžvelgti dabartinę situaciją ir komisijai labiausiai rūpimus klausimus aptarti. Abipusios savitarpio pagalbos e, reglamentas siekiant apsaugoti finansinius interesus čia yra taip pat svarbus. Kaip žinia, kaip žinia komisijai svarbus čia yra tiek. Čia labai svarbus dabar e-muitinių pat, dokumento patvirtinimo klausimas. Taip mes galėtume sklandžiau kovoti su sukčiavimu ir kartu taip pat reikėtų griežtinti sankcijas sukčiautojams. Taigi labai svarbu būtų savitarpio pagalbos reglamentą priimti bendradarbiavimo čia srityje. Na ir e, bendrijos finansinių interesų apsaugos baudžiamosios teisės priemonėmis pasiūlymas čia labai svarbus būtų. Kova su korupcija būtų viena iš svarbiausių ir mūsų komiteto tikslas čia būtų užtikrinti, kad veiksmingai yra kovojama su organizuotu nusikalstamumu. Tos grupuotės kartais naudojasi ES lėšomis. Labai gaila, bet taryba kažko dėlse ir šiandien netgi nesivargino atvykti į šį svarbų mūsų posėdį, jie netgi neprisima savo politinės atsakomybės ir neįsiklauso į mūsų prašymus. Taigi čia daugiau politinės valios problema, kai kurių valstybių narių politinės valios problema iškyla kovojant su sukčiavimu Europos Sąjungoje. Europos Sąjungos piliečiams šių lėšų naudotojams ir mokėtojams labai svarbu šis klausimas. Ponas Sadauskas pono Šemetos e, kabineto vadovas dalyvauja posėdėje. Taip pat profesorius Farkas, baudžiamosios teisės ir mokslų e, profesorius Misko Vengrijoje ir ponė Sikrela Katanos e, universiteto atstovė šiandien dalyvauja posėdėje Dėkoju iš anksto jiems už pasisakymus. Taip pat ponui Deutsch pranešėjui dėkoju už tai, kad jis e, dirba šio klausimu. Iš karto jam ir perduosiu žodį. Köszönöm a szót, tisztelt <clears throat> elnök úr. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos, gerbiami svečiai, gerbiamas ponės ir ponai. Šio klausimo tikslas yra padaryti pažangos dviejų pasiūlymų atveju. Ir šie pasiūlymai yra susijęs su uh, Europos piliečių interesų apsauga, tačiau tie du pasiūlymai užstrigo. E, vienas turėjo, vienas e, turėjo laukti šešis metus, kitas devynis metus, kol jie buvo įtraukti tarybos darbo atvarkė. Uh, Taigi tai yra bendras komisijos interesas apsiginti nuo korupcijos, apčiavimo, pinigų e, plovimo, kas aišku kenkia mūsų biudžetų. 2009 e, metais buvo suformuluotas pasiūlymas, kuria siūloma parengti direktyvą, kurios tiksl E, kurios tikslas apsaugoti ES nuo tų grėsmių, kurios yra vardintas 33 Lisabonos straipsnio nuostatose. Taigi, e, taryba su valstybės narėmis galėtų e, dėrėtus dėl šių priemonių. Um, pažangą, o dokumente 2004-2074 e, numatyta tarp, tarp, tarpusavio pagalba tarp valstybių narių tais atvejais ir be egzistuojančių reglamentų na, tie kovos su sukčiavimu organai gauti papildomų įgaliojimų kovoti su sukčiavimu. Na, Olafas ir komisija um, negautų papildomų įgaliojimų, tiesiog turėtų geriau um, administruoti bendradarbiavimą. Na, tie du pa, reglamentų pasiūlymai užstrigo ir tai strikdo ir pažanga kovai su, kovai su sukčiavimu. Taigi aš tikiuosi, kad šio klausimo metu duosime postuvių šiems procesams. Kaip pranešėjas, dedu daug pastangų tam, kad šis procesas būtų skatinamas. Uh, Na ir tikiuosi, kad mūsų komitetas išreikš bendrą politinę valią ir tokiu būdu būtų paspartintas šis procesas. Dėkoju už galimybę pasisakyti ir dabar sugražinsim žodį e, Jums, ponė pirmininkė, tam, kad galėtume pradėti patį klausimą. Dėkoju, gerbiamas kolega Deutsch. Ir dabar žodis Kestučiui Dauskas, jis komisijai yra komisaro Šemetos e, kabineto vadovas ir yra atsakingas už mokesčių klausimus, sukčiavimą ir kitus klausimus. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju už kvietimą ir galimybę kreiptis į garbis komiteto narius. Komisaras Šemetas šiandieną jau ryte pasislankėsi ir, aišku, jam buvo nelengva šiandien atvykti antras iki, juolab, kad uh, E, Europos e, piliečiai išreiškė savo, pasinaudos savo galimybę dalyvauti streikose oro uostuose, todėl jam tikrai logistiniu požiūriu yra sudėtinga sudalyvauti visur. Na, kai kalbame apie ES finansinių interesų apsaugą, tai yra labai svarbus dalykas ir komisija tikrai labai džiaugiasi šiuo klausimu kuris yra gera galimybė pakalbėti apie tai, ką reikėtų padaryti, kai jau dabar turime naują teisinį pagrindą. Mes turime du pasiūlymus, kurie bus aptariami ir norėčiau pakalbėti apie direktyvą skirtą susijusi su um, baudžiamą teisę, po to kalbėsiu apie abipusės tai administracinės e, pagalbos teikimą. Kai kalbam eina apie mm, <clears throat> baudžiamosios teisės priemonių direktyvą, tai tikrai gaila, kad užtruko tiek ilgai. Um, ir nebuvo padaryta pažangos dėl siūlomos direktyvos po to, kai buvo patvirtintas Europos parlamento pranešimas. Tiesą sakant, atkreipsiu dėmesį tai, kad nuo tada, kai 2002 metais komisija elgėsi nusekliai ir buvo atlenktas ataskaitos apie tai, kaip valstybės narės įgyvenino kon, kon, konvenciją, jos papildomus protokolus 2003-2004 metais, o po pirmos ataskaitos buvo išsiųsta nemažai raštų tie, toms valstybėms narėms, kurių atveju komisijai atrodė, kad būtina gauti papildomas informacijos. Na ir ataskaitose buvo nustatyti tam tikri trūkumai Na, tai yra tai, kaip valstybės narės gyveno konvencijas ir jos protokolus. Tai yra susiję, pavyzdžiui, su uh, baudžiamųjų priemonių, nuobaudų, korupcijos bei um, sukčiavimo atveju apibrieštis. Na, kadangi komisija nesusilaukė iš tų minėtų valstybių narių visos informacijos, tai kai kada reikės aiškintis. Uh, Na ir, pavyzdžiui, Čekija ir Malta dar neratifikavo šių konvencijų ir jų protokolų ir tai tikrai neprimtina, turint galvoje, kad jau praėjo šeši metai nuo jų įstojimo. Na, dabar turime naują uh, teisinį pagrindą ir čia atkreipsiu dėmesį į 233 straipsnį ir lyginant uh, su ankstesniu straipsniu, tai yra Europos bendrijos 260 straipsnių formuluotės, 233 straipsnį formuluotės yra kitokios. Pagal 280 80 straipsnį galima būimtis priemonių, bandant apsaugoti bendrijos finansinius interesus valstybėse narėse, tačiau tos priemonės nelieti nacionalinės baudžiamosios teisės nuostatų taikymo bei nacionalinės teisinės sistemos įtraukimo. Na ir dabar 200. Dabar 335 e, straipsnė viskas yra pakeista. Ir todėl e, komisaras Šemeta yra įsikl... pasirengęs įsiklausyti valstybių narių e, nuomonę ta, tam, kad galėtume nuspręsti, kaip ateityje padaryti pažangos rengiant šį teisės aktą. Uh, Na ir bet kuriu atveju, jeigu prireiks, visuomet galėsime atsimti šį pasiūlymą. Ir jo manimum pasiūlymą reikėtų peržiūrėti arba pakeisti naują iniciatyvą, kuri remtųsi straipsniu 335. Na, taigi komisaras Šemeta e, kreipėsi savo tarnybas kartu su komisarės Reding tarnybomis e, tam, kad būtų peržiūrėtas direktyvos e, pasiūlymas ir jis būtų atnaujintas. Na, kaip ir parlamentas, komis, komisaras yra įsitikinęs, kad ir taryboje galima būtų pasiekti pažangos. Na, o dabar antrasis e, dokumentas, tai yra tarpusavio administracinė pagalba siekiant apsaugoti bendrijos finansinius interesus. Taigi, pirmiausia, norėčiau priminti, kokia yra padėtis susijusi su e, abipusė e, tarpusavio administracinė pagalba apsaugant bendrijos finansinius interesus ir paaiškinsiu, kodėl mes labai džiaugiamės šio klausimu. Iš vienos pusės komisija 2004 metais pateikė pasiūlymą dėl konkretaus reglamento. Na ir siekiama sukurti bendrą e, pagrindą, kuris leistų užtikrinti finansinius interesus. Na ir e, valstybės narės ir komisija turėtų bendradarbiauti, koordinuoti savo veiksmus ir keistis visą informaciją e, apie finansinius sukčiavimus, e, nekeičiant e, dabar egzistuojančias administracinės pagalbos e, teisės aktų, pavyzdžiui, reglamentas 515-97, kur kalbama apie sunkčiavimą um, e, žemės ūkio srityje. Ir Ten kalbama apie sukčiavimą, kai yra panaudojimas e, ES išmokos ir lėšus. Taigi siūloma uh, peržiūrėti šį reglamentą, taip pat pinigų plovimo reglamentą. Na, kita vertus, valstybės narės, kaip žinote, birželio mėnesį e, taryboje e, pasiekė starimo dėl reglamento peržiūros, tai reglamentas 1789 e, dėl administracinės pagalbos kontroliuojant e, pridėtinės vertės mokesčius. Na ir tokiu būdu valstybės narės galės veiksmingiau kovoti su PVM sukčiavimu. Na, bandant e, skatinti abipusį bendradarbiavimą bus įsteigtas Eurofisk tinklas. Na ir mes siūlome e, tarpusavio administracinės pagalbos e, reglamentą, e, turint galvoje, kad bus susteiktas Eurofisk. Norėčiau pristatyti tuos tris variantus, kurios komisija m, mm, turi galvoje, galvojant apie reglamento peržiūrimą. Tai yra pirmoji galimybė ar variantas, tai yra atsisakyti ketinimo dalyvauti informacijos mainuose ir apskritai atsisakyti šio pasiūlymo pasiūlymo. Antrasis variantas tai būtų uh, atnaujinti uh, reglamentą ar pakeisti pakeistų reglamentų ar, ar naujų reglamentų dėl administracinės pagalbos ir jį neįtraukiant uh, sukčiavimo PVM atveju uh, nuostatų arba numatyti trijų metų laikotarpį, kol sistema galėtų būti peržiūrėti. Na ir čia yra klausimas, ar tikrai reikia tarpusavį administracinės pagalbos reglamento PVM srityje, jeigu PVM nebus įtrauktas į taikymo sritį. Na, mes e, kreipiamės į OLAF ir tiesą sakant, pagalba struktūrinių fondų srityje yra ribota Na, mes taip pat kalbėjome apie bendrą tarpusavę pagalbą e, struktūrinių form, e, fondų srityje ir galvojame, ar galima tai, šią pagalbą būtų įtraukti, peržiūrint reglamentą 15. Na, o trečiasis variantas yra apskritai atidėti tokio sprendimo prieimimą. Na ir galbūt e, būtų pernelyg ankstyva primti sprendimus dėl naujo teisės akto, kuris apimtų ir bendradarbiavimą PVM srityje. O kai dėl pritinės vertės mokesčio, tai e, mums reikia toliau analizuoti e, komisijos strateginio dalyvavimo PVM srityje privalumus ir trūkumus, jau kad reikėtų papildomų žmogiškų išteklių. Na ir čia aš manau, kad reikia atsižvelgti į pamokas, kurios išplaukė Eurofisk bendra bendradarbiavimą, taip pat tai procedūrinės taisyklės ir tuos sprendimus, kuriuos patvirtins Eurofis grupė, kai šis tinklas pradės veikti, atnaujinant 2004-2006 metų iniciatyvą dėl tarpusavio administracinės pagalbos, tai, tai toks atnaujimas turėtų privalumų, nes pirmiausia, privaloma tvarka e, būtų nustatytas bendradarbiavimo pagrindas, kai bus keičiamas informacija apie e, struktūrinių fondų lėšų panaudojimą bei nustatyti sukčiavimo atvejus e, sutinkamai su 335 sutarties straipsniu. Na ir nebūtų numatytos naujos ataskaitų teikimo prievalės ES valstybėms narėms. Na, galbūt didžiųjų atvejų, didžiųjų bylų atveju reikia reikės keistis informaciją, tai tačiau tiesiog bus reglamento peržiūra. Antra, na, bus platesnis daugiašakė taikymas rytis, kuri susitelks PVM srityje į didžiuosius sukčiamo atvejus. Na ir trečia, komisija galės vaidinti aktyvesnį vaidmenį, lengvinant bendradarbiavimą tarp valstybių narių, nes tokiu būdu bus sukurta e, uh, atitinkama platforma ir tokiu būdu komisija be kita ko dar galės dalyvauti informacijos mainuose tarp ES valstybių narių. Nu, na, Komisija likščiol e, teikia logistinę paramą, tačiau neteiks operacinės pagalbos e, užtikrinant būsimos Eurofisk sistemos veikimą. Taigi e, mes laukiame jūsų nuomonės pozicijų, dėkoju uždėmesi ir jeigu turite klausimų, tai mielai tuos klausimus mano kolega Lotaras Kulas atsakys. Dėkoju. Grazie lei, grazie al signor Sadauskas. Ačiū. Ačiū, ponai, ponė Sadauskai. Dabar žodis ponui Logerfeld. Jis OTAF bendruoju e, planavimu užsima. <laughs> Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau papildyti tik tai keliais aspektais, nes panašiame tas kabineto vadovas praktiškai viską jau paminėjo. Nu, kad būtų gerai abu pasiūlymus iš karto įtraukti į svarstomą darbo tvarkę, kadangi kalba eina apie bendrąjį kontekstą ir e, teisinę aplinką bei Olafo e, veiklos sąlygas, jų tarpusavio sąsajas. Čia kalba eina apie du anksčiau labai svarbius buvusius klausimus būtent e, apie tai, e, iki kokios ribos gali Europos teisė e, leisti persekioti už baudžiamosius nusikaltimus, baudžiamųjų nusikaltimų veiką ir taip pat kokius įgaliojimus turi komisija siekiant kovoti su PVM grobstimu. Kalbant apie finansų interesų E, teisinę apsaugą ir tinkamą direktyvą, tai svarstydami apie tai, ką turime nuveikti, kalbant apie materialinę baudžiamąją teisę ir jos klausimus, turime nepamiršti ir bendrojo konteksto tarp OLAFO ir valstybių narių baudžiamojo persekiojimo tarnybų ir institucijų bei turime nepamiršti ir tarp institucinės perspektyvos, tai yra pasirengimo įgyvendinti e, sutartie numatytos nuostatos apie Europos prokuratūros, Europinės prokuratūros įkūrimą. Mano nuomonė e, su šiais dalykais susiję aspektai yra labai svarbus. Pirmiausiai, e, materialinės baudžiamosios teisės srityje būtina e, suvienodinti teisės aktus. Ponas Sadauskas atkreipė dėmesį į tai, kad jau e, trečiame ramstyje turime atitinkamas teisinės priemonės numatė šiam tikslui įgyvendinti, kurios galų gale 2002 metais po ilgų parengiamųjų darbų įsigaliojo. Šiuo metu galioja taip pat ir antrasis papildomas protokolas, kurį 2008 ratifikavo Italija. Ir šiuo metu vyksta teisės aktų įgyvenimo procesas. Komisija parengė dvi ataskaitas plačios apimties kuriuose viena vertus konstatuojama pasiekta pažanga, kita vertus taip pat konstatuojama, kad padėtis kaip ir anksčiau nėra visiškai patenkinama, nes esama e, atitikmenų trūkumų, kai kurios valstybės narės nepakankamai gyvendino teisės aktus. Taip pat neturime e, bendrosios e, E, baudžiamųjų faktinių aplinkybių rinkimo sistemos ir ta sistema yra skirtinga atskirose valstybėse narėse ir dėl to europinių lygmenių siekiant bendradarbiauti patirėme nemažų iššūkių, nes reikia išsiaiškinti visas nacionalinės e, e faktinių aplinkybių būdžiamosios teisės kontekste rinkimo ypatybės. Taip pat turime konstatuoti, kad e, šias ryties susidarėme su procesu, kuris dar ilgai rūpės tiek komisijai, tiek tarybai, nepaisant to, kad greitų laikų turėtų būti priimtas sprendimas tų valstybių atžvilgių, kurios bus minimos kaip nepakankamai pastangų dedančios antroje ataskaitoje, bus įmamasi e, aktyvių veiksmų siekiant, kad jos paaiškintų, kodėl neįvykdė konkrečių prisimtų įsipareigojimų. Jeigu reikės, galbūt bus kreipiamas į Europos Teisingumo teismą, taigi šis procesas turi toliau eiti į priekį. Šiuo metu galima pasakyti, kad iš teisėjų, kurios pusės žvelgiant ir turint omenyje įsigaliojusią Lisabonos sutartį, mes e, turime sukurti vieningą teisę, teisinę erdvę. E, ir ją sukūrus galėsime prieimę naujas valstybės narės daugiau nebe ratifikuoti atskirų e, teisės aktų. Atitinkamas straipsnis atveria naujas perspektyvas, remiantis komisijos pateiktų pasiūlymų mes aiškiai siūlome, ką galima būtų dar harmonizuoti remiantis 280 straipsnių ir e, minime atskiras nuostatas, kurios turi likti galioti valstybėse narėse. Mes iš trečiojo ramščio E, pašalinome arba nesižvelgiame į e, tam tikras taisyklės, turime tačiau numatyti tam tikras bendras taisyklės, kuriamis vadovaujantis būtų vykdomas bendarbiavimas tarp OLAFO ir nacionalinių valstybių atsakingų baudžiamo tyrimo institucijų, e, siekiant tokiu būdu papildyti vykdomą OLAFO reformą, remiantis 300 tai 25 straipsnių atrodo, kad galėsime e, žengti šiek tiek toliau, nei iki šiol buvome numatę. Ir taip pat noriu paminėti, kad kalbėdami apie busimosios ES baudžiamo persekiojimo institucijos kūrimą, turėtume atsakyti savo į klausimą, e, kokias teisinės sąlygas turėtume numatyti šios institucijos veiklai, kokie turėtų būti jos, e, kokie turėtų būti jos materialiniai įgaliojimai. Tam mums reiktų Europinių lygmenių veikiančios priemonės, kuri aiškiai reglamentuotų, e, už kokius e, baudžiamusius procesus, kokias nu, faktinės aplinkybės e, turėtų būti atsakinga ta Europinė baudžiamo persikėjimo institucija. Turime dabar jau suvokti, kad tos klausimas mums kažkada iškils ir jau dabar turėtume pamažu renktis atitinkamų sprendimų prieimimui. Tai galbūt yra šiek tiek mm, tolesnė perspektyva ir e, dar užtruks šiek tiek laiko, kol turėsime priimti šios sprendimus, tačiau 325 straipsnį turime analizuoti ir e, atitinkamo ES sutarties straipsnio kontekste, kalbant apie bendradarbiavimą siekiant užkirsti kelią PVM grobstimui. Čia išvelgiu tris iššūkius. Pirmasis iš jų susijęs su teisinių aplinkybių išaiškinimu jos kaip ir anksčiau dėja yra ginčio objektas santykiuose su taryba, treč, antrasis iššūkis susijęs su operatyviųjų poreikių europinių lygmenių išsiaiškinimu ir trečiasis iš, iššūkis e, susijęs su tuo, ką minėjo ponas Sadauskas, tai yra e, svarstymai, e, kaip teisinių atžvilgių pasiskirstyti atitinkamus įgaliojimus. Pirmiausiai dėl e, teisinių aplinkybių, kodėl iš pat pradžių buvo taip sunku taryboje šio klausimu siekti pažangos tam, kad valstybės narės pritartų pasiūlymui įkurti Europinį lygmenį instituciją, kuri apsaugotų ES finansinius interesus ir e, teiktų pagalbą operatyvinės e, bažnyčių persikojimo e, institucijoms, siekiant užkirsti kelią PVM grobstimui, remiantis 1995 metų atitinkama direktyva, kuri reglamentuoja operatyvinių nuo savų išteklių skirimą. Čia buvo atskirti du dalykai, e, kalbant apie e, pažeidimų apibrėžimą e, pagal atitinkamą reglamentą. Ir e, Kita grupė yra e, PVM, kuris neįeina į tradicinę mm, nusižengimų pažeidimų apibrėžti. Dabar atitinkamus straipsnius reikia interpretuoti taip, kad e, būtų apriepti finansiniai interesai tiek viso biudžeto kontekste, tiek sprendimų susijusių su nuosavais ištekliais, kad e, būtų apsaugoti visi ES turtiniai interesai. Todėl iš pat pradžių buvome patekę į tokią sudėtingą situaciją, kuomet e, įstatymų leidėjas turėjo spręsti ir nagrinėti čia e, klausimus susijusius su e, sukčiavimu, grobstimu ir paskutinė e, Rikast arba e, Eurofisk. Paskutinis reglamentas yra susijęs tik tai su mokestinė politika, tačiau mūsų nuomonė tokia apriptis nėra pakankama, nes mes turime ginti e, bendrus mokesčių mokėtojų interesus. Jeigu Olafas šiuo metu nori bendradarbiauti su valstybių narių mokesčių inspekcijomis arba netgi yra raginamas su jomis bendradarbiauti, pir, visą laiką kyla klausimas, kokiu teisiniu pagrindu tas bendradarbiavimas turėtų vykti ir mes galėtume sakyti, kad teisinis pagrindas yra 325 sutarties straipsnis, kuriame kalbama apie bendruosius finansinius interesus, kurie taip pat apima ir PVM grobstimą. Komisija gali suteikti e, Olafui įgaliojimus bendradarbiauti su valstybėmis narėmis, tačiau šis teisinis pagrindas yra ribotas tam, kad būtų galima pateisinti keitimąsi konkrečią informaciją. Tai yra iššūkis, kurio mes negalime išspręsti, kol neturime aiškios priemonės, e, kuri leidžia komisijai bendradarbiauti su operatyvinės veiklos institucijomis. Antras punktas yra būtinybė veikti ir būtinybė veikti buvo aptarta taip pat ir 2008 metais šiame komitete surinktame svarstyme. Ir e, nacionaliniai audito rūmai savo ataskaitose patvirtino, kad būtina bendradarbiauti uh, siekiant e, kovoti su mokesčių slėpimu ir grobstimu, įsteigiant centralizuotą instituciją arba tarnybą ES lygmenių, kuriai valstybės narės e, būtų įpareigotos teikti duomenis ir su jie bendradarbiauti. Tokiu būdu sudarant galimybės keistis duomenimis e, valstybėms narėms <clears throat> siekiant užkirsti kelią E, pakartotinam sukčiavimui. Dabar kyla klausimas, kadangi nebuvo ta institucija įsteigta, dabar kyla klausimas, ar e, darybose su taryba būtų galima siekti kompromiso dėl Eurofisk reglamento. Tai yra 1798 reglamentas, pagal kurį numatoma e, keistis operatyvinę informaciją su komisijos tarnybomis, e, OLAFu arba kitomis. Tai yra politinio pobūdžio klausimas. Manau, kad turėtume šį klausimą savo užduoti. Pasinaudodami dabar vykstančių Eurofisko reglamento įgyvendinimu, manau, kad tas klausimas įtrauktas į nuolatinio atstovo komiteto darbo tvarkę rytoj. Pirmiausiai turime pažvelgti ir seiškinti atskirų valstybių narių e, nuomonės ir pozicijas. Kitas projektas yra Eurokanet, e, kurį rengia komisija kartu su e, Belgija ir pažvelgti, kaip jis bus įgyvendintas. Be to yra dar vienas klausimas, kurį turime spręsti, tai yra Olafo veiksmų prioritėtų nustatymas. Mes žinome, kad daugelį sričių e, mes esame prioritetus nusistatę, žinome, kad turime ištekliai Olafo yra riboti, todėl susidurime su daugeliu iššūkių ir be papildomų investicijų į e, personalo išteklius tų užduočių įspręsti nebus įmanoma. Taigi šis klausimas taip pat turi būti įtrauktas į mūsų bendrus svarstymus ir šią mintimį norėčiau ir baigti savo pasisakymą. Ačiū labai. Ačiū. Dabar galime pradėti diskusijas. Manau, kad kolegos norės jums užduoti klausimą. alla fine delle domande. Vabbè. Mi chiedeva il vicepresidente Staes, siccome deve andare via, se possiamo posticipare dopo. Vicepirmininkas Staes turi išvykti, tai gal diskusijas dabar atidėkime, išklausykime visų pranešėjų. Profesorius Farkas, baudžiamosios teisės e, katedros profesorius, Miskur universitetą, Vengrijoje jis atstovauja. <clears throat> Köszönöm a szót. <clears throat> Engedelmet kérek, hogy az anyanyelven beszéljek, bár <clears throat> Dėkuoju. Ponios ir ponai, atsiprašau, kad kalbėsiu savo gimtają kalbą. Nors tiesą sakant, savo prezentac... ne savo prezentaciją esu parengęs vengrų kalbą. Esu baudžiamosios teisės ekspertas ir e, jau 13 metų dirbu šioje srityje dirbo nevyriausybinė organizacijoje, kuri rūpinasi ES finansinių interesų apsaugą, o taip pat esu e, Miškos universiteto baudžiamosios teisės profesorius. Per pastaruosius 13 metų daug kas keitėsi. Nors vėlgi, mano manimu, Lisabonos sutartis ir įtakojo didžiausius pokyčius. Taigi, šiuo laikotarpiu mes stebėjome kaip taikiamas įvairios pastangos, vyko dėrybos ir įsipareigojimų, kompromisų mastai buvo minimalus. Tai yra tie kompromisai buvo suformuluoti 2001 metų reglamente, laikai pasikeitė Ir esu sitikinęs, kad dabar turime unikalią galimybę, naudojant tokią galbūt ir išputstą savoką, bet kadangi pasikeitė e, teisės aktai, buvo e, įdėkti nauji standartai, naujos taisyklės. E, tokiu būdu bandant už, apginti ES finansinius interesus, tai turiu pripažinti, kad su ponu Koliu dalyvau ankstesnėse konsultacijose, tačiau mano manimo svarbu atkreipti dėmesį iš tai, ką. Na, kadangi įsigalios Lisabono sutarčiai buvo atsisakyta ramšių sistemos ir dabar galioja nauji abipusio pripažinimo principai sutartyje. Um, Na, ir atsižvelgiant į 325 straipsnio nuostatas, pagal kurias nebegalioji 280 straipsnio ketvirtoji dalis, kur buvo pasakyta, kad Europos bendrijos negali įtakoti valstybių narių e, baudžiamosios teisės sistemų ir teisminės sistemos. Taigi e, dabar šių pokyčių dėka atsirado daug naujų galimybių. 2001 metais reglamento pasiūlymas rėmėsi kompromisu. Ir mes visi žinome, kad materialinės teisės aktai atveria galimybių, galbūt net ir numato prievolės valstybėms narėms E, rimtai žvelgti į bet kokį ES finansinių interesų pažeidimą. Na taip, valstybės narės gali daug ką nuveikti šioje srityje ir beje nacionalinės baudžiamosios teisės kodeksai yra paskutiniai bastionai ir e, kiekviena valstybė narė e, labai jau kruopšiai saugos šią savo kompetencijos rytį. Na, nacionalinės teisės aktai bei sistemos labai skiriasi ir tai yra rimta kliūtis. Bandant e, derinti teisės aktus ir procedūras šią srityje. Na ir net jeigu ankstesniu metu nebūta mm, galimybių imtis aktyvesnių veiksmų, bandant derinti tarpusavyje uh, ehm, baudžiamosios teisės nuostatas, kurių tikslas yra apsaugoti finansinius interesus, vis dėlto norėčiau atkreipti dėmesį į bendradarbiavimą teismų srityje. Ir būtent čia Europos Sąjungos galimybės uh, imtis veiksmų šios rytyje buvo išplėstas ir teisinis bendradarbiavimas yra svarbi priemonė žengiant į priekį. Na, kitas dalykas, į kurį norėčiau atkreipti dėmesį, yra procedūros. Mano manimu. Valstybių narių tyrimo E, organai gali priimti sprendimus, kada ir kokiu veiksmu imtis, nedalyvaujant ES institucijoms. E, įsigaliojus Lisabonos sutarčiai atsiveria labai svarios, svarbios galimybės. Buvo atsisakyta e, tos trijų ramščių sistemos. Ir to pasakoje galima tampriau bendradarbiauti baudžiamosios teisės rytyje. Na, galbūt e, valstybės prokuroro mintis nėra, ar savoka nėra geriausia, bet jeigu mes remsimės e, teisiniu pagrindu, tai Manau, kad e, tokiu būdu ES e, galės derinti savo veiksmus ne tik tai materialinės teisės, bet ir procedūrinės teisės rytyje. Nors vėlgi tai reiškia, kad imtis kompromisu. Na, aš dėja negaliu numanyti, numatyti. kokios galimybės atsiras dėrybų metu. Bet mano manimu šis pasiūlymas yra realistiškas, tai yra realistiška siūlyti, kad e, šis sudėtingas reglamentas, kuriuo siūloma sukurti prokuratūrą, agentūrą ir kita vertus e, užtikrinti bendradarbiavimą Eurojustas rytyje, kad visa tai leis e, veiksmiau užtikrinti ES finansinių interesų apsaugą ateityje. Dėkoju. Grazie. Diamo la parola alla professoressa Rosaria Sicurella della facoltà. Ačiū. Dabar ponai Sikurlat. Perduosiu žodį, žodį Katanijos universiteto profesorė. Ji yra. Ačiū. Norėčiau kai ką patikslinti prieš pradėdama. Mums trūksta laiko. Aš kalbėdama norėjau susitelkti į direktyvos pasiūlymą dėl finansinių interesų apsaugos baudžiamosios teisės priemonėmis. Dabar pabandysiu savo pasisakymą į tris dalis e, išskirti. Pirmiausia, bendrėjai pastebėjimai dėl naujųjų ES kompetencijų baudžiamosios teisės rytyje. Po Lisabono sutarties įsigaliojimo, po to kalbėsiu apie teisinį pagrindą. Galimos direktyvos teisinį pagrindą, direktyva e, tikriausiai būtų apie nacionalinių baudžiamosios teisės e, nuostatų suvienodinimą siekiant e, finansinių interesų apsaugos. Na ir trečias dalykas būtų e, tokios direktyvos ateities perspektyvos ir jos patvirtinimas. Dabar naujosios ES kompetencijos baudžiamosios teisės srityje, kaip žinia, kaip ponas Parkas mums netgi ir priminė, Lisabonos sutartyje pirmą kartą aiškiai yra numatoma ES kompetencija. susijusi su priemonėmis baudžiamosios teisės srityje. Man atrodo, kad šiuo metu jokia Europos e, Lisabonos sutarties nuostata nesuteikia Europos Sąjungai aiškios kompetencijos baudžiamosios e, teisės srityje. Iš esmės, ES neturi teisės e, leisti teisės aktų, kurie tiesiogiai būtų taikomi teisėjai. Tačiau dabar kasgi yra įtraukiama ES veikimo sutarties 83 straipsnėje. Matome, kad ES per direktyvą, per privalomąjį teisės aktą, anksčiau buvo kalbama vien tik tai apie pirmąjį ramstį, na, o dabar per e, privalomąjį teisės aktą ES gali priimti minimales, e, minimalius standartus sankcijų srityje, baudžiamosios teisės srityje. yra labai rimtų baudžiamųjų nusikaltimų sritis. Ir tų tartautinių nusikaltimų sąrašas yra kaip ir parengtas antras. Kitas dalykas būtų visi tie atvejai, kuriais e, nacionalinių teisės aktų ir baudžiamųjų teisės nuostatų uh, suvienodinimas ar bent jau suderinimas būtų būtini veiksmingi ES politikai vykdyti. Dabar, jeigu valstybės narės pritartų naujosios direktyvos patvirtinimui, tai valstybės narės turėtų numatyti aiškę apibriežti, koks yra baustinas elgesys, kuriam turėtų būti taikomos sankcijos čia jau ši kompetencija tektų nacionaliniam teisės aktų leidėjui. Tačiau dabar, jeigu šis teisės aktų leidėjas nesilaikytų prievolių numatytų direktyvoje, bausti tam tikrus, atitinkamai bausti už tam tikrus nusikaltimus, tai tokiu atveju teisės aktų leidėjas atsidurtų teisingumo teisme ir būtų iškeltas ieškinys dėl neveikimo. š... tai turėtų atitinkamai poveikį nacionaliniams nacionaliniam valstybėms narėms. 83 straipsnėje yra kaip ir saugikliai politiniai ir diplomatiniai čia užtikrinami. Trečiojoje dalyje yra kalbama apie tai, kad kai valstybė narė blokuojanti procedūra gali būti pateisinama jeigu šios nuostatos gali kelti pavojų esminėms sistemos nuostatoms. Ir čia galima būtų pasitelkti sustiprinto bendradarbiavimo procedūrą. Aišku, viskas priklausys nuo to, kaip valstybės narės šią nuostatą uh, interpretuos. Dabar koksgi bus šios kompetencijos vaidmuo saugant ES interesus. Dabar pereinu prie antrojo dalyko. E, teisinis pagrindas tokios direktyvos galimas. Jeigu dabar remsimės vien tik tai 83 straipsnių, tai vienintelė nuostata, kalbanti apie suderinimą šioje srityje, tai tokiu atveju finansiniai interesai nebūtų apimti. Ir iš esmės paradoksiška situacija susiklostytų, nes čia juk nėra kalbama nei apie sukčiavimą, nei bet kokį kitą nelegalų elgesį. Trečiojoje dalyje pagal trečią dalį neįmanoma būtų apimti finansinių interesų, nes jeigu ne, tai tiesiog. Na, visiems aišku, kad čia kyla problema. Ir visi dėl to sutinka šią problemą reikės kažkaip tai spręsti. Galbūt galima būtų tai padaryti pasitelkus 325 straipsnį, kuris yra Europos bendrijų sutarties 280 straipsnio tasa. Šis straipsnis, tai yra 325, kaip ir 280 straipsnis, jie abu yra sukurti kaip kovos su sukčiavimu priemonės sutartyje. Čia kalbama apie bendrijų finansus ir biudžetą. Labai dažnai, kai kalbama apie ES veikimą šioje srityje, yra tam priešinamasi ir būtent todėl, kad 83 straipsnėje nėra tiesiogiai kalbama apie finansinius interesus. Ir dabar baudžiamosios teisės priemonių pateisinti neįmanoma būtų grįsti tokiu pagrindu. 83 straipsnėje kalbama apie kovą su sukčiavimu. 325 straipsnėje kompetencija ES kaip ir išplečiama yra, nes čia kalbama apie prevenciją ir kovą su sukčiavimu, siekiant apsaugoti finansinius interesus. Tinkama tinkamas e, teisinis pagrindas, galvojant bent jau apie jį, galbūt galima būtų padaryti taip. 325 straipsnėje galima būtų pašalinti visas nuostatas, kuriuose daroma nuoroda į nacionalinės teisės nuostatas. Mano manimu, 325 straipsnis numato platesnę ES kompetenciją. Dabar pagal 325 straipsnį ES veikimas būtų kaip ir privalomas čia, įsikišimas tiksliau. 325 straipsnėje nekalbama apie minimales normas, apie minimalius standartus. Na, o 280 straipsnėje buvo kalbama apie minimalius standartus ir reikalui esant apie tai buvo kalbama. Dabar norint suprasti, kiek siekia ES kompetencija, pasakysiu tiek, kad 325 straipsnėje niekur nekalbama apie e, vadinamas stabdymas skubos atveju. Tai reiškia, kad valstybė narė negalėtų šio proceso sustabdyti. Ši kompetencija išsamesnė būtų pateisinama 325 straipsnėje. ES finansiniai interesai yra tarptautinė dimensija turintis rytis tarp valstybinę dimenciją turintis rytis. Ko gero, bus mums priešinamasi dėl galimai siūlomos direktyvos turinio. Čia galim, ga, juk kai kalbame apie sukčiavimą, gali būti ir netiesioginis sukčiavimas, pavyzdžiui, korupcija. 25 straipsnio ketvirtoje dalyje kalbama apie kovą su sukčiavimu. Ir galima būtų pasakyti, kad kitiems atvejams padengti galima būtų remtis 83 straipsnių kaip teisinių pagrindų. 300. Nei, nei 325 nei 83 straipsnėje, nei pagal šių e, abiejų straipsnių nuostatų junginį neįmanoma būtų e, priimti reglamento. Tai nebūtų tinkamas teisinis pagrindas. Tai nereiškia, kad tokio pobūdžio priemonė nėra reikalinga. Kai veiks žemioji Europos prokuratūra, reikės keisti sutartį ir ekspresis verbis įtraukti tokią nuostatą čia. Reikėtų dabar pasižiūrėti, ar atitinkamos visos reikalingos sąlygos baudžiamųjų teisės nuostatų suderinimo direktyvos pateisinimui. Ultima racijo principą čia reikėtų minėti. Jeigu norime kalbėti apie netiesioginę kompetenciją baudžiamosios teisės rytyje. Pagal šią direktyvą taip pat turėtų būti laikomasi ir subsidiarumo principo. Kaip žinia, finansinių, finansinių klausimų svarba yra didžiulė. Ir ypač tai svarbu, jeigu norime užtikrinti ES teisinumą, testinumą ir ateitį. elgesys, kuris e, kelia pavojų šiems interesams, būtų baudžiamas pagal baudžiamosios teisės priemonės ir būtų netgi privaloma baudžiamosios teisės priemonės taikyti. Nes jeigu dabar šiek tiek paskaičiuotume tai savaime visiems tikriausiai būtų aišku, kad uh, čia būtų taikomos vien tik tai baudžiamosios teisės nuostatos. Dabar Loterkol kalbėjo apie įvairius poveikio vertinimus. Trečiojo ramščio įgyvendinimo. Yra dar tokių valstybių, kurios nėra ratifikavusios, tačiau iš esmės neratifikavimas čia yra problema, o veiksmingumas, efektyvumas reikia pasižiūrėti, kiek tre, pagal trečiąjį ramstį numatomos gyvendinimo priemonės prisidėjo prie suderinimo. Net ir tokiais e, svarbiais dalykais, kaip kad pavyzdžiui sukčiavimo uh, apibrieštis vis dar yra didžiulių skirtumų, vis dar leidžiami yra tie skirtumai. Ir dabar reikėtų pasižiūrėti, ar vienas ar kitas elgesys būtų apimtas sukčiavimo apibriešties. Dabar net ir subsidiarumo principo požiūriu sąlygos, kurios pateisintų ES įsikišimą, kad ir, pavyzdžiui, direktyvos forma yra tinkamos. Pirmininkas, e, ačiū. Norėčiau užduoti klausimą ponui Sadauskui. Matau, kad jo jau nebėra, galbūt kas nors kitas iš čia sėdinčių galėtų atsakyti vietoje jo. Kaip tinkamai galima būtų apsaugoti ES finansinius interesus teisiškai ir politiškai nebaudžiant už tokias priemonės, kurios garantuoja anonimiškumą. Aš čia kalbu apie Italijos vyriausybės neseniai patvirtintą teisės aktą, pagal kurį neįmanoma sumokėti PVM. -o. Iš esmės, kliudo PVM surinkimui garantuojamas yra anonimiškumas, mokestinių prieglopščių sistema čia kaip ir apsaugoma yra. Ir neįmanoma čia su tuo kovoti. Labai dažnai pinigai nepatenka į valstybių narių mokestinės priemonės, mokestinės sistemas norėjau užduoti klausimą komisijos atstovui, bet matau, kad jau jo nebeliko, taigi galbūt galėtumėte ponui šiame tai šį klausimą perduoti. Manau, kad Olafas taip pat galėtų susidomėti tokiais atvejais, kurie yra labai rimti ir iš esmės prieštarauja bendrijos ketinimams apsaugoti savo finansinius interesus. Ačiū. Dėkoju Atsiprašau ponas Dausko vardu dėl to, kad jis jau išėjo, nes jis turi kitų įsipareigojimų. Nu, būtent šiais atvejais matome, kad bendradarbiavimas kovojant su PVM sukčiavimu ar apskritai sukčiavimu yra labai svarbus. Na ir tiesą sakant, problema tikrai dar nespręsta. Bet prie to, kas buvo pasakyta, norėčiau pridurti dar štai, kartai susiję ir su dabartinė tikrovė. Na, per pastaruosius dešimt metų komisija stengiasi išsidarėti bendradarbiavimo susitarimus su tomis trečiosiomis šalimis, e, kurios e, žinomas e, kaip e, finansinės veiklos vietos ir jos nebuvo lygusios bendradarbiauti. Pavyzdžiui, 2004 metais buvo sudarytas turizmas su Šveicarija dėl bendradarbiavimo kovojant su sukčiavimu. Uh, Na, šiuo metu jis jau yra laikinai taikomas, nors jis dar nėra įsigaliojęs, nes tai yra mišrus susitarimas ir todėl turi būti ratifikuotas visų valstybių narių. Tačiau pagal šį susi... laikiną susitarimą jau galima užtikrinti bendradarbiavimą su mokesčių e, tarnybomis Šveicarija visais mokesčių slėpimo ir mokesnės sukčiamo atvejais o taip pat ir akcizo mokesčių mm, sukčiam atveju. Na, tuo tarpu jau yra sudėrėtas sustarimas ir su Lichtensteinu. Na, ir Šis sustarimas yra platesnio masto nei su Šveicarija, nes jo, jo taikymos rytį yra įtrauktas mokestinis bendradarbiavimas ir numatyti labai plataus masto bendradarbiavimo įsipareigojimai Lichtensteinui. Na ir tie asmenys, kurie turi mokėti mokesčius, valstybėse narėse ir kurie dalyvavo, e, tarkim, investicinėse modeliuose Lichtensteinė, Lichtensteinas privalo teikti informaciją apie juos. E, na, šis tarimas e, buvo sudarytas anksčiau ir dabar jisai rėmėsi SBOM bendradarbiavimo nuostatomis, tačiau taryba kol kas dar neaptarė šio klausimo. Komisija pateikė pasiūlymą e, pasirašyti ir sudaryti šį sustarimą, tačiau buvo sudarytas ben, mokestinio bendradarbiavimo paketas ir dėl Luksemburgo priešinimasi kol kas e, nepavyko pasiekti, kad taryba gilintusi ir aptartų šį sustarimą ir būtų pritarusi sus, susitarimo pasirašymui. E, Ir jeigu tikrai būtų pasirašytas šis susitarimas, tai tam atveju komisija jau yra parengusi rekomendacijas darybų mandatams darybose su treč, kitomis trečiosiomis šalimis. Ir tai ypač pasakytina apie Andorą, taip pat ir Monako, bei San Marino, taip pat ir tai liestų tolimesnės darybas ir su Šveicarija, tai yra labai svarbu. Uh, Na ir aišku, galima būtų dėrėtis ir su kitomis trečiosiomis šalimis, jeigu būtų laikinas modelis, kuris remtųsi ESBO standartais dėl mm, kovos su mokestiniu sunkčiavimu ir apskritai bendradarbiavimo mokesčių srityje. Na ir tokiu būdu galima būtų daryti įteka, nustatant standartus, kurie e, visame pasaulyje leistų pasiekti, kad visos trečiosios šalis pripažintų tuos standartus. Ir būtent šiuos tikslus ES nusibrėžė didžiojo 20-ko proceso kontekste, tačiau sutinku su jumis visiškai dėl to, kad e, šis procesas dar neužbaigtas. Pirmininkas, ar būtų kokiu nors klausimu? Ar norėtumėte ką nors dar pridurti pabaigai? Dėkoju, pane pirmininkė, už šią galimybę. Norėčiau padėkoti visiems pasisakysiems už tikrai vertingas, įdomias mintis, kurios e, mums bus naudingos, duos peną pamastymams mūsų darbe ir kurios leistų pasiekti jūsų nu, minėtų tikslų. Tai yra, šios abi direktyvos yra labai svarbios, siekiant užtikrinti ES interesų apsaugą. Tai yra, tie pasiūlymai leistų padaryti pažangos ir taryboje ir tokiu būdu būtų postumis diskusijoms dėl šių dviejų direktyvų. Kolegos, ponė pirmininkė, jei neprieštarausite, Aš e, norėčiau sureaguoti į tai, kas buvo išsakyta. Ir aš manau, kad iš vienos pusės reikėtų nusistatyti minimalią programą, o kita vertus reikėtų nusibriežti tam tikrą ilgalaikę perspektyvą. Ir tam e, reikėtų politinės, techninės e, ir kitokios pagalbos mūsų komitetui. Na, kaip minėjo ir ponas Sadauskas, politinių požiūrių mes dabar turime Lisabono sutartį, padėtis gerokai pasikeitė jai įsigaliojus ir todėl bendradarbiaujant su komisija turėtume nustatyti tas galimybės, kurios išplaukė iš sutarties dėl tų dviejų minėtų direktyvų, mes galėtume jas peržiūrėti, atnaujinti, galbūt performuluoti. Ir tokiu būdu e, sudarytume prielaidas tam, jog peržiūrėtos e, pakeistos direktyvos e, susilauktų žalios šviesos taryboje. Na, kai dėl mūsų ekspertų profesorių, dėl jų pasisakymų, tai Tiesą sakant, mes čia kalbame apie daug visapusiškesnę užduotį. Na, čia gal nereikėtų ieškoti kažkokių skambių žodžių, bet iš tikrųjų Lisabonos e, sutartis atveria uh, didelės galimybės mūsų teisėkuros darbe, tokiu būdu bandant geriau užtikrinti ES finansinių interesų apsaugą. Pavyzdžiui, paminėsiu naują uh, E, naują PIF programą. Nuo 25 metų, kai buvo pasirašytas ta Maastricho sutartis, praėjo 15 metų ir mes padarėme tam tikros pažangos, tačiau vėlgi galima sakyti, kad e, lyginant su pasiektais rezultatais, e, tam tikrai prireikė per daug laiko. Na, o dabar jau įsigaliojusi Lisabonos sutarčiai, mes turime galimybių remintis naujais teisiniais standartais ir pagrindu, geriau apsaugoti finansinius interesus, o taip pat peržiūrėti e, baudžiamą teisę bei materialinės teisės nuostatas e, baudžiamosios teisės kontekste, peržiūrėti ir keisti bendrijos e, e, organų darbą, kurie yra atsakingi už šių sprendimų gyvenimą. Na ir, aišku, reikėtų paieškoti sprendimų, uh, susijusi su um, prokuratūros tarnyba ir pagalvoti, kokiu teisiniu pagrindu e, dirbtų ta prokuratūra. Na ir tai sudaro prielaidas tai vadinamai PIF e, programai 2015. Na ir šios programos dėka antrosios Baroso vadovavimos komisijos darbo metu antroje kadencijoje, naudodamėsi tomis priemonėmis, kurios išplaukė iš Lisabonos starties, e, keisti tiek materialinę teisę, tiek ir tų e, institucijų, kurios yra atsakingos už išgyvenimą darbą. Na, šiandieną mes tikrai išklausime vertingų minčių, na ir matome, kad komitete yra politinės valios, taigi minimalus tikslas turėtų būti abiejų tarybos blokuojamų dokumentų peržiūra. Na ir taip pat e, mums reikėtų pasigilinti klausimą, ar ir kaip mūsų komitetas galėtų galėtų e, e, aktyviau dalyvauti ieškant sprendimų baudžiamosios teisės e, bei institucijų atsakingų už bendrijos finansinių interesų apsaugą darbe. Ačiū labai, aš norėčiau padėkoti.